Tai yra tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojimų kankinimų. Taigi, ir pirmasis kalbės tarybos atstovas, ministras Bertas Kenders. Prašom, ministrė. Much, uh, Labai ačiū pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Kaip žinote, JAF yra svarbi ES partnerė, kovojant su terorizmu. Manau, kad visi žinome, kad buvo rimtų nuomonių skirtumų ir nuogastavimų dėl tam tikrų aspektų pasitaikančių JAF kovos su terorizmu politikoje. ES su JAF apie tai kalbėjosi ne vieną kartą dėl visų naudojimo priemonių, pervežimų ir taip toliau, kurie susijęs su žmogaus teisų standartais. Ir šis dialogas mums leido iškelti įvairių klausimų ir nuogastavimų JAF atžvilgių. Svarbu pabrėžti, kad dabar jau 2016 metais prezidentas Obama formaliai baigė programą, CŽV, tą CŽV programą praėjus vos kelioms dienoms, kai jis e, užėmė postą. Jis uždraudė bet kokią kankinimo ir blogo elgesio su suimtaisiais formą, taip pat įskaitant ir sustiprintas klausos technikas ir slaptą, slaptus sulaikymus. Mes e, ne vieną kartą esame pasakę, tai at, ne, tokios technika netitinka mūsų vertybių ir taryba ne vieną kartą yra pareiškusi, kad kova su terorizmu turi vykti laikantis tarptautinės teisės, humanitarinės teisės ir pabėgėlių teisės. Tai buvo tuo metu, kai buvo daryti pareiškimai, taip, yra, taip pat ir dabar. Mes galime kovoti su terorizmu tik tai laikydamasi savo vertybių. Ir ES smerkia bet kokias kankinimo ar netinkamo elgesio formas kokiamis aplikybėmis ir siekia, kad e, visą tai būtų panaikinta tiek ES, tiek e, visame pasaulyje. Programa, kuri paminėta klausime, nebevykdoma jau seniai. Ir e, prezidentas Obama kovo su terorizmu priartino prie mūsų požiūrio arčiau ir įskaitant draudimą E, taip vadinama sustiprinta apklausos technika. E, Gerbimi parlamento nariai, ES sutarties ketvirtas straipsnis sako, kad nacionalinis saugumas yra kiekvienos valstybės narės atsakomybė. Tai reiškia, kad valstybių narių žvalgybų darbas nepatenka į ES kompetencijos sritį. Todėl e, man, aš suprantamas jūsų nuogastavimas dėl kai kurių dalykų, kad taryba uh, E, nieko daugiau nedarė po tų e, rekomendacijų, kurios pateikta jūsų rezoliucijose. E, tiesiog dėl to, kad ES neturi kompetencijos šioje srityje. Ar situacija patenkinama? Atsakymas - ne, žinoma ne. Asmeniškai kaip europietis aš gėdinuosi, kad to, tokie veiksmai yra vykdyti Europos teritorijoje ir tarybos vardu noriu pareikšti, E, kad e, gėda dėl to ir šiandien. Tačiau taryba turi elgtis pagal tas kompetencijas, kurias jai suteikia sutartis. Bet tai dar nėra istorijos pabaiga. Esu įsitikinęs, kad komisijos narė dar pakalbės apie savo kompetencijos rytis. Atskirų seminarių veiksmai, jeigu jie yra neteisėti, nereiškia, kad jie nėra stebimi. Valstybės narės yra saistomos žmogaus teisų konvencijos ir pagrindinių teisų hartijos. Kova su terorizmu, įskaitant ir dalyvavimą, tarimą dalyvavimą CŽV slaptose skrydžiuose, peržiūrimi žmogaus teisų teismo. Teismas yra pasmerkęs neteisėtų pervežimų praktiką bent jau viename sprendime. Kiti tyrimai vis dar vyksta. Taigi yra tam tikras teisinis, ta teisinė sistema tam spręsti. Ir taryba nori ją panaudoti ir politinę prasme, tuo pat metu palikdama sprendimą, kaip ir priklauso e, teismams. Ateityje svarbu tęsti veiksmus siekiant užtikrinti, kad e, kovos su terorizmu laikytųsi teisės aktų įstatymų tai, kas vyko anksčiau, neturėtų įvykti niekada daugiau. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, ponia ministrė. O dabar prašau pasisakyti klausimo autorių Jan Filip Albrecht. Prašom, penkias minutės jums. You, and... Ačiū, pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau pagrindinių teisų laikymasis ir e, teisinės valstybės principai yra esminiai elementai siekiant sėkmės kovos su terorizmu politikoje. Parlamentas ne vieną kartą yra pasmerkęs CŽV slaptų sulaikymų ir e, pervežimų programą, dėl ko buvo ne vieną kartą pažeidžiamas žmogaus teisės, naudojant kankinimus, kitokį nežmogišką elgesį su žmonėmis, slaptų sulaikymus be teismo Akivaizdu, kad nepaisant, e, e, kad nacionalinės saugumo politika negali būti, jie, jie negali būti taikomas atskaitomybės reikalavimai ar žmogaus teisų teis įstatymai. Atskaitomybė už tos nu, nusižengimus yra labai svarbi tam, kad būtų galima saugoti žmogaus teisės ir jas ginti tarptautinėje vidaus išorės politikoje, e, siekiant užtikrinti teisę, tai tai to, kad ta saugumo politika būtų pagrista įstatymais. Parlamentas ne vieną kartą reikalavo ištirti bendradarbiavimą valstybių narių su CŽV e, vykdant jai slaptas programas. Ir e, reikėjo užtikrinti, kad tos rekomendacijos, kurios yra patiktos, būtų panaudotos. JAV Senato e, komiteto ataskaita parodė, e, kad ne viena valstybė narė, institucijos, pareigūnai ir agentai dirbantis saugumo tarnybose atradavo su CŽV slaptoje programoje, kartais panaudodama korumpuotas priemonės už tam tikras e, sumas, kurias mokėjo CŽV už tą bendradarbiavimą. Toje ataskaitoje e, atmeta CŽV teiginius, kad, e, kad kankinimais išgauti, išgauta informacija, kurios nebuvo galima išgauti kitokiais būdais. Nebaudžiamumo klimatas dėl CŽV programos leido toliau pažinėti žmogaus teisės, kaip įrodė masinio sekimo programa, kurią vykdė e, nacionalinė saugumo agentūra ir kitas agentūros. JAV turi persekioti tos žmogaus teisų pažeidimus, e, vykdant, e, įvykdytus, vykdant tas slaptas programas. O ES šalis turi tirti kaltinimus kad buvo slaptų kalėjimų jų teritorijose, kur žmonės buvo e, kalinami vykdant CŽV programas. Ir reikia atsižvelgti į visas naujus duomenis. Valstybės narės turi tirti tuos kaltinimus, kad neteisėtas e, kalinimas, kankinimas vyko jų teritorijose ir pasakoti tuos, kurie už tai atsakingi. Mes savo nugastavimus esame išreiškę dėl kliučių, su kuriamis sustirėjo nacionaliniai tyrimai E, valstybių paslapties panaudojimas piknaudžiavimo būdu e, leidžia užtikrinti tų nusikaltelių nebaudžiamumą. Todėl mes prašome, klausime tarybos, ar taryba atsiprašė už e, įstatymų pažeidimą siekiant uh, pateikti, suklaidinti parlamentą, pateikiant sutrumpintas protokolų versijas. Ar taryba pateikė deklaraciją, kur pripažįstama valstybių dalyvavimą CŽV programuose ir su kokiamis problemomis susidurėjo valstybės e, vykdant tyrimus? Ar taryba įvertino tos nebaudžiamo procesus valstybės? Ar buvo dirbama su Pirmininkas prašo prelegentą kalbėti lėčiau. Visi šie klausimai yra labai svarbus. Ir klausimas komisija yra, ar komisija yra pateikusi pasiūlymų, kaip sukurti tokią tvarką, kad būtų galima prižiūrėti tarp valstybinės žvalgybinę veiklą. Nacionalinis saugumas nėra už įstatymų ribų. E, saugumas e, turi būti atskaitingas ir ES čia turi vaidmenį taip pat. Dėkuoju. Aš norėčiau paprašyti visų kalbėti lėčiau tam, kad Jūs galima būtų išversti. Komisijos vardu, ponia Jūrova, gerbėjai Europos parlamento nariai, ponia ministrė, aš žiūrėsiu, kad Europos parlamentas ir toliau nepaleidžia šio klausimo iš akių. Ir e, jūs išanalizavote Senato ataskaitę dėl CŽV e, naudojamos e, slapto kalinimo ir neteistų kalinių perdavimo programos. Nieko negalime paaiškinti sulaikimus be priežasties, kankinimų ir kito netinkamo elgesio. Tačiau kartu aš žinau, kad komisija negali kontroliuoti teisėjas gos institucijų valstybėse narėse. Mes negalime kištis į nacionalinių žvalgybos ir slaptų tarnybų veiklą. Be to, žmogaus teisų hartija vykdoma tik, e, privaloma tik tuomet, kai valstybės narės įgyvendina ES e, teisės aktus. Be to kyla klausimas tuo atveju, kai, kai, kai tie perdavimai buvo vykdomi dar prieš šalį įstojant į ES. Be abejo, visos šalės turėtų atlikti išsamius nešališkus tyrimus tam, kad viskas būtų išsiaiškinta. Jie turi išsiaiškinti, kas yra atsakingas ir taip pat turėtų suteikti atitinkamas kompensacijas nukentėjusiesiems. Tai priva, yra privaloma pagal pagrindinių teisų konvenciją ir to paties reikalavo Europos teisingumo teismas. Galime pasakyti, kad teisinio bendradarbiavimo srityje nebuvo jokio, negalėjo joks sustarimas tarp ES ir JAV. Mes turime sustarimą dėl ekstradicijų jos ir dėl ir teisinės pagalbos tie, šie susitarimai sustiprina mūsų da, bendradarbiavimo da, baudžiamosios teisės rytyje teisinį pagrindą. Kartu mes žinome, kad, kad tuo metu negaliojo da, da, susitarimai, kurie leistų mums atimti da, E, su, e, kurie nenustatiniai reikalavimų pabėglio statusui suteikti ir panaikinti. Valstybės narės ir ES kovodamos su terorizmu turėtų visuomet laikytis žmogaus teisų nuostatų. Ir taip pat ES ir JAV susitarimo dėl teisinio bendradarbiavimo ir kitų susitarimų kovos terorizmo srityje. Visi šie dokumentai turėtų būti taikomi laikantis pagrindinių teisų hartijos nuostatų. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariai. O dabar pasisakys frakcijų atstovai ir pirmoji apie tai frakcijos atstovė ponė Metsola. Ačiū, ponė pirmininkė. Kovodami su radikaliu terorizmu mes negalime pamiršti, kokia yra bendra situacija ir ką mes bandome apsaugoti. Visame turime apie tai galvoti. Mes norime apsaugoti mūsų uh, pagrindinės vertybės, laisvės ir teisės. Ir šiandien gyvename terorizmo grėsmėje. Ir taip yra dėl to, kad mes atsisakome atsisakyti savo gyvenimo būdo. To gyvenimo būdo, dėl kurio mes visi galime vadintis šiandien europiečiais. Kan, bet kokie kankinimai prieštarauja toms vertybėms, kurias mes giname. Jokiais atvejais negali žmonės būti kankinami. Jokiais argumentais negalima to pateisinti. Turime aiškiai suprasti, kad kankinami kitus niekuomet nesustiprinsime mūsų piliečių saugumo. Taip, e, tyrimus reikia atlikti veiksmingai, bet e, taip pat ir gerbent e, tarptautinę teisę ir piliečių pagrindinę žmogaus teisės. Negalime jos įsakyti net ir tuomet, kai situacija yra sudėtinga. Aš manau, kad taip, kad viršiai mes turime sustiprinti, padvigubinti savo pastangas, ypač teisės kūrimo srityje. Europos parlamente veikia tyrimo komisija ir mes turime pasimokyti iš padarytų klaidų. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad būtent teismai turi viską išnagrinėti. Kankinimai nėra mūsų naudojamas ginklas, nes jis visiškai prieštarauja mūsų vertybėms. Dėkoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės Tanja Fajon. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamente mes jau nekartą raginome valstybės narės imtis rimtų priemonių. JAV Senato ataskaitoje da, yra nurodyta, kad CŽV Europos teritorijoje naudojo e, nežmoniškus tardymo metodus po rugsėjo 11 išpolius. Tai yra rimtas pagrindinių teisų ir laisvių pažeidimas. Kiek mes įsiaiškinami vis naujus faktus. Rimo komitetas nuvyko į Rumuniją praeitais metais, tačiau Rumunijos valdžia neleido mums apsilankyti pastate, kuriame, manoma, buvo vykdomi kankinimai. Lietuvoje situacija buvo kitokia. Europos parlamento. Da, tyrimo komisijos ataskaita padėjo daug ką, e, po apsilankimo šešlė padėjo daug ką įsiaiškinti. Senato parinktojo ataskaitoje ne tik pasakyta, kad buvo taikomi neteisėti tardymo metodai, bet ir tai, kad jie visiškai nepasiteisino tokie veiksmai yra nepateisinami pagal tarptautinę teisę ir todėl turime padaryti viską, kad visi kaltieji būtų nubausti, nes jie sistemingai pažeidinėjo humanitarinę teisę ir žmogaus teisės. Tai yra tos dalykus, kurie yra nepaprastai svarbus Europoje po antrojo pasaulinio karo. Uh, Europos Sąjungos valstybių narių įtarimų dalyvavo šioje programoje, vyriausybės neprisėmė jokios atsakomybės ir jie net nenori dalintis informaciją. Pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos ir net sulaikytojų teisininkai visiems nesugebėjo gauti jiems reikalingos informacijos. Nebuvo laikomasi ir kitų teisinių procedūrų. Reikia tęsti tyrimus atskiriuose valstybėse narėse. Turime įsiaiškinti, kiek valstybės narės dalyvavo šiame procese. Ši problema niekur nedings. Ir nesvarbu, kokia svarbi ar stambi buvo valstybė narė. Tai yra baisus mūsų istorijos puslapis ir todėl turime padaryti viską, kad ta, ta, tai niekuomet nebepasikartotų. Ir norėčiau paraginti kolegas pritarti šiam e, rezoliucijos projektui balsuojant dėl jo rytoj. Dėkoju ir dėkoju taip pat už tai, kad neviršiuti jums skirto kalbėjimo laiko. Toliau AKR frakcijos vardu kalbės ponas Ujazdovski. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, civilizuotas žmogus gali tik tai pasmerkti kankinimus. Kito pasirinkimo nėra. Neteisėti sulaikymai e, ir kito, kiti sus, e, neteisėti metodai yra nepriimtini. Tačiau aš norėčiau pasipriešinti tam, kaip apie tai yra kalbama Europos parlamente. Pirmiausia, kaip jau pasakė tarybos atstovas, e, ponas ministras, JAF uždarė, baigė įgyvendinti šią kontroversišką ir kritikuotiną programą. Ir taip pat pasakė, kad bus e, tęsiamas tyrimas. Komisijos narė ponio Jūrovo pasakė, kad e, tuomet, kai buvo vykdoma ši programa, ES neturėjo jokių e, teisinių priemonių, jokių įsipareigojimų ir net neturėjo susitarimų su JAV. Taigi Vals, tik valstybės narės yra atsakingos už tai, kas įvyko. Ir todėl būtent valstybėse narėse reikia viską įsiaiškinti, nes sprendimus prieėmė suverenios vyriausybės. Ir paskutinis dalykas. Europos parlamentas turi teisę be abejo kreiptis visuomenę, mobilizuoti ją, bet ar mes iš tikrųjų turime teisę ir galiojimus tirti tokius atvejus, ar tai yra numatyta sutartyje? Taigi aš manau, kad mes turėtume elgtis racionaliai. Be abejo, mes negalime ignoruoti tai, kad taikomi visiškai necivilizuoti metodai, e, tardymo metodai, tokie, pavyzdžiui, kaip kankinimai. Bet uh, mes pamirštame svarbiausią dalyką - terorizmą. Kodėl nekalbame apie teroristus, kurie naikina mūsų civilizaciją? Bet be abejo, negalime kovoti su terorizmu, pažeidinėdami žmogaus teisės. Bet žmogaus teisės galima interpretuoti taip, kad e, laisvas pasaulis bus visiškai paralyžiuotas. Dėkuoju. Toliau ponia Intvelt. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš dirbau tyrimo komisijoje, kuri tyrė CŽV vykdomą slapto kalinimo ir neteisų kalinių perdavimo programą prieš dešimt metų. Ir po dešimties metų gali kilti klausimas, kodėl mes vis dar apie tai kalbame, kodėl mes kartojame tuos pačius pareiškimus, sakome tą patį. Bet aš galiu Jums pasakyti, kad aš niekuomet, niekuomet nepavargsiu apie tai kalbėti tol, kol nebus įvykdytas teisingumas. Mes visi galime kalbėti apie tai, ar mes turėjome tuomet teisės aktus, ar susitarimus, ar tai yra suverinių valstybių reikalas, bet man asmeniškai atrodo, kad taryba ir valstybės narės tiesiog slepiasi už kažkokių teisinių argumentų. Nacionalinė, jei jūs teigiate, kad nacionalinės saugumas yra, visiškai, e, yra tik valstybės narės reikalas, tuomet aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl e, beros 2001 metų spalio mėnesį kelias valstybės narės kartu leido CŽV naudoti savo teritoriją. Tai buvo kolektyvinės sprendimas, tačiau šiandien, kai kalbame apie sukomybę, apie atskaitomybę, staiga pradedama kalbėti, kad tai yra valstybių narių reikalas. Aš manau, kad jei tuomet e, valstybės turėjo uh, pakankamai drąsos priimti kolektyvinį sprendimą, turėtų turėti šios vyriausybės ir pakankamai drąsos ir šiandien prisimti kolektyvinę atsakomybę už tai. Jie sako, taip, mes tu, e, turime labai aiškę teisinę sistemą, štai ką jūs sakote, bet aš pastebėjau, kad v, e, įvairių valstybių narių vyriausybės, įvairi, įvairios politinės ideologijos, uh, darė viską, ką galėjo, tam, kad sutrukdytų teisiniam procesui. Viską, ką galėjo, darė tam, kad sustabdytų deramą teisinį procesą. Jūs sakėte, kad jums yra gėda. Aš jums visiškai pritariu. Taip, beprotiškai gėda. Dešimt metų praėjo po pirmojo Europos parlamento pranešimo. Mes vis dar apie tai kalbame, kaip ir Dikas Martin tuomet pasakė, mes lik galvą daužytume į guminę sieną. Mes nenutilsime tol, kol nebus įvykdytas teisingumas. Negali būti nebaudžiamumo Europos Sąjungoje, nes tai, ponia Kunders, tikrai, yra, bu, tikrai būtų gėda, jei uh, uh, Europos Sąjungoje galiotų nebaudžiamumas. Dėkoju, Marija Kristina Žek. <laughs> Ačiū, ponė Perminkė. Iš tikrųjų, jau dešimt metų Europos parlamentas domėsi neteisėtais slaptais kalinimais ir neteisėtų kalinių perdavimu. Kiekvieną kartą, kai čia šioje salėje tam tikros frakcijos pasiduodamos vyriausybės spaudimui, stengiasi mūsų trukdyti, bet mes tęsime darbą. Pagrindinių teisių pažeidimai buvo svarbus ir E, jie buvo išaiškinti ir juos patvirtino net ir JAV senatas. Valstybės narės ir taryba negali slėptis už sutarčių. Nepa, neužtenka pasakyti, kad jums yra gėda. Valstybės narės privalo įvykdyti tyrimus. Mums reikia išsiaiškinti ties, nes tai yra vienintelis būdas užkirsti kelią tam, kad tai pasikartotų ateityje. Taip pat reikia įvykdyti teisingumą. Nie, jokiais argumentais negalime pateisinti kankinimo. Bet to aš norėčiau pasinaudoti progą ir, ir e, išreikšti apgalistavimą, kad ne, nepaisant to, kad e, apgalistavimą dėl to, kad Guantanamo kalėjimas vis dar nėra uždarytas, kaip žadėjo prezidentas Obama. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że e, zgodnie z. E, Ačiū, noriu priminti, kad pagal mūsų nuostatus E, Mėlyną kortelę leidžiame panaudoti tiems nariams, kurie nėra pasisakančių diskusijoje sąraše. Taigi, dabar žalių vardu Eva Žaliai. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, 14 metų gruodžio mėnesį amerikiečių senatas paskelbė ataskaitą dėl CŽV kankinimų. Šis čia ataskaita patvirtino įtarimus, kad valstybės narės dalyvavo CŽV neteisėtų sulaikymo programoje ir žino, žinojo apie kankinimus, jos, jie buvo toleruojami Europoje nuo pirmųjų iki šeštųjų metų. Atsakingo už tos aktus turi būti teismeni. Neveikimas e, valstybės narėse ir institucijose yra nepriimtinas. Negalima toleruoti nebaudžiamumo už e, tokius žmogaus teisų pažeidimus. Tyrimai turi būti vykdomi ir e, e, politinės frakcijos turi reikalauti, kad e, tokie baisų žmogaus teisų pažeidimai būtų baudžiam, nubausti ir valstybės narės e, turi būti sankcionuojamas. Europos institucijos turi užtikrinti, kad Mm, tie trikdžiai visi, kurie darome tyrimams, būtų panaikinti. Mes turime nustatyti, kokia yra mūsų atsakomybė per tuos tyrimus ir reikia pasitikėjimą mūsų institucijomis e, atgavinti, įskaitant ir e, Europos parlamentą. Tikiuosi, kolegos, e, kad jūs išdrįsite tai padaryti. Ačiū. Na, o dabar e, FDD frakcijos vardu ponas Ignacio Koravo. Vieną minutę. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, būkime atviri, kurie jau tai minėjo. Taip, tai tikra gėda po 15 metų, atsižvelgiant į tai, kad jau buvo priimta rezoliucija, niekas nebuvo padaryta ir e, jokių tyrimų nepradėta, o valstybės narės vis dar slepiasi tarp teisinės sąrangos ar valstybės paslapties šydo. Tai yra nepriimtina. Jeigu mes leidžiame, būt, leidžiame kad tai vyktų Lenkijoje ar Rumunijoje ar e, Lietuvoje. Tai taip yra beje pasakyta Junktinių valstybių senato. Tai reiškia, kad mes leidžiame, jog mūsų žemėje būtų vykdomi kankinimai ir žeminantis elgesys. Nepamirškite, kad atėjo laikas e, e, išsakyti savo balsą ir paprašyti, kad tie, kurie kalti, už tai sumokėtų. Kitaip mes tiesiog būsime klavėtėje. Dėkoju. Dabar e, neprisijungęs narys ponas Papadakis. mes galime padaryti išvadas po to, kai paaiškėjo JAV baisus e, darbai ir Guantanamo kalėjimo e, veikla. Tiek Junktinės valstijos, tiek ES yra už tai atsakinga. Komisija e, reikalauja, kad imperialistinės galios neišvengtų atsakomybės. Mes turime sukurti vienodas priemonės kartu su JAV, kad galėtume kovoti su terorizmu ir kankinimo metodais. NATO, JAV, ES, Europolas ir e, naujų, naujosios pakrantės sargybos pajėgos e, dabar e, turi saugoti, pažaboti migracijos srautus. Ir žinome, kad kai kas iš to pelnosi, o tų nelaimingų atsitikimų aukų daug. Šitų, šitų veiksmų aukų daug. Labai ačiū. Ponės Makalister, pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, ponės ir ponai, kolegos kankinimai negali būti pateisinti. Dėl to aš teisiu ir tą e, techniką, kuri paminėta Senato pranešime. JAV labai svarbi e, šalis kovojant su terorizmu visame pasaulyje ir e, Europoje. Todėl mes turime kartu kovoti, abi Atlanto pusės turime kovoti su terorizmu ir būti labai atsargus. Aš manau, kad politinio dialogo užmėsgimas tarp transatlantinių partnerių, partnerių gali padėti kovoti su terorizmu ir taip padėti apsaugoti žmogaus ir e, pilietinės teises, taip pat e, padėti užtikrinti stabilumą. Ta, transatlantiniai santykiai yra strateginiai ir labai svarbus e, žiūrint į JAV e, pranešimą apie e, apie e, metodus, kankinimo metodus, kurie buvo naudo, naudoti, buvo apžvelgti taip pat ir 2009 metų tyrime, kuriame buvo užsimenima apie Guantanamo uždarimą. Ir E, tai pritraukia ir tarptautinės bendruomenės dėmesį. Labai svarbu, kad būtų užtikrinamos žmogaus teisės ir taip pat teisė į sąžiningą teismą ir e, į teisę į, e, sa, į gynybą. Pone Makalista. Pone Gome, aš noriu jūsų paklausti, ar priimsite. Taip. Kas? Buvo bylos Ašyriai Razubai prieš Lenkiją, taip pat byla prieš Lietuvą ir taip pat Junginės karalystės teismų priimtų, priimti sprendimai palankus kankinimo aukoms. Ir akivaizdu, kad visos šitos šalis melavo šitam parlamentui ir bendradarbiavo su CŽV kankinimo programuose. Dar blogiau, joms bendradarbiaujant buvo e, mokamos didžiulės pinigų sumos, kaip e, atskleidė 2015 e, metų JAV Senato ataskaita. Be to, ES valstybės narės suteikė nebaudžiamumą tiems, kurie atsakingi už tos nusikaltimus. Pavyzdžiui, Italijoje buvo panaudota valstybės paslaptis tam, kad būtų um, užblokuota teisminė gale ir taip pat nebuvo nubausti. Uh, E, patys aukščiausi nusikaltėliai, o e, tik tais vidutinės grandies pareigūnai. Taip pat e, buvęs čia žava pareigūnas niekada neturėjo, buvo Sabrino Čozo, niekada nebuvo nu, nubaustas ir taip pat Adi Milan tiesiog konstatavo, kad ji yra ats, atpirkimo ožys. Portugalijoje taip pat buvo padaryta viskas, kad būtų apgintas ponas Borondohozo, kuris yra premjeras, kuris palaikė SŽV perdavimo programą ir e, byla buvo nutraukta tam, kad e, e, tuo metu jis kad būtų apsaugotas. Ir e, matome, kad visi šitie nusikaltimai buvo nuslėpti. Aš niekada nepasiduosiu šioje byloje. Proszę o respektowanie limitów czasowych. Będę musiał włączać mikrofon w przyszłości. Jūs viršėte jam skirtą laiką, tu turėjau išjungti jūsų mikrofoną. Dabar, pane Martina Anderson, vieną minutę. Amnesty International patvirtino, kad šiandien oro uostas Airijoje buvo naudojamas CŽV ir JAV kariškių e, pervežimų skrydžiams. Kankinimo technika, kurią naudojo CŽV ir Bušo administracija, buvo tyriama Europos teisme, e, kuris padarė išvadą, kad 14 airių, kurie vadinami vyrai su goptuvais, e, patyrė nežmogišką, žeminantį elgesį, bet ne kankinimus Taip, e, Bušo administracija gavo leidimą tarsi panaudojant penkias kankinimo technikas, tačiau Britų vyriausybė Europos teismui melavo, o Britų vyriausybės sekretorės dabar priverstas liūdyti. 14 airių patyrė baisius, e, baisias apklausas, iš, po kurių jie neatsigavo. Ir dar šimtai kitų panašiai buvo kankinami CŽV pranešėjas teisus, tai buvo kankinimai, tai pažeidė tarptautinę teisę ir toks nusikalstamas elgesys turi būti išpaviešintas ir e, bent jau reikia siekti, kad vyriausybės, vyriausybės buvo užkirstas kelias kankinimams, kaip Airijoje, kad vyriausybės nebūtų atsakingos už žmonių, nekaltų žmonių žudimą. Ačiū. Ačiū. Toliau panas Balco. Vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė. Jau beveik dešimt metų praėjo nuo tada, kai parlamentas e, pradėjo svarstyti CŽV operacijas, kuomet e, buvo taikymas, taikymas, taikymas neteisai pervežimai ir e, sulaikymai. Nors įrodymų yra, niekas dėl to nesiprisipažino visose dokumentuose. Vartojame žodis tariamas ir e, valdžios institucijos nebendradarbiauja vykdant tyrimus, o atsakingos atsakinga institucija CŽV, kuri įvardyta visur. E, e, na, ji ir nėra šalis, jos negalima teisti, įvardyti, ar mes bijome JAV taip baisiai, kad negalime pasakyti, kad ji už tai atsakinga. Tačiau tiesa yra aiški ir dėl to turėtų būti tam tikros pasiekmes. Ačiū. Toliau panas Leners. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ne pirmą kartą šis klausimas traukęs į darbo atvarkę. Ne vieną kartą esame pateikę savo duomenės apie kankinimus ir veiksmus. E, tai baisūs veiksmai, kankinimai vandeniu, neleidžia žmonėms mėgoti. Tie dalykai neturi vietos 21 amžiaus teisėje. Aš sutinku su kolegomis, kurie sako, kad mes vis dar neturime visos informacijos apie tai, kas iš tikrųjų įvyko. E, taip pat sutinku kolegomis, kad dėl to tenka apgailestauti. Čia Europos parlamente aš norėčiau pamojuoti stebuklinę lasdelę ir sužinoti visą informaciją, dėja taip neįvyks. Taip patvirtino ir nuvilintis rezultatai pastarųjų dviejų metų komiteto darbo šiame parlamente įkurto. Turime būti realistai ir e, suprasti savo kompetenciją. Visą tai turi būti aiškinamas nacionaliniuose parlamentuose, nacionaliniuose teismuose, Ir e, klausimas kolegomis iš liberalų frakcijos. E, girdėjome, kad valstybės narės aplaidžiai žiūri aiškinimas dėl tų veiksmų. Girdėjome parlamento apgalistavimų, kad viena e, misija te buvo surenkta per pastarąją kadenciją. Taigi, kodėl iš 17 frakcijų, ALD frakcijos narių nesėmė ne vienos iniciatyvos imtis kažkokių veiksmų? Ačiū. Toliau ponas Kolio. Ačiū pirmininkė. Ministrė, komisarė, kolegos, jau daugelį metų šį klausimą aptarnėjimą ir tas slaptumas susijęs su šią programą reiškia, kad labai išlėto, tik įmanoma įsiaiškinti, kas vyko ir labai pamažu Buvo išsiaiškinta, kas už ką atsakingas. Tačiau aiškiai reikia pasakyti, kad dar ne viskas išaiškinta. Todėl mes turime ir toliau teikti tinkamas paskatas šiam procesui, gerbent subsidarumo principą ten, kurį reikia gerbti. gerbti. Ir taip pat reikia gerbti teismų valdžios atskirimą, politinės valdžios atskirimą. Tačiau tai nebūt, turi būti pretekstas moraliniam e, kryžiaus žygiui ar e, priemonė propagandai, tačiau turime įtraukti savo pašnekovus kitoje Atlanto pusėje. Klausimas ne, ne dėl to, kad mums rūpi tiesa, mums taip pat rūpi toks e, e, atgrasus žmogaus teisų pažeidimas. Pagrindinės teisės yra mūsų vertybių šerdis ir tų vertybių gynimas yra privalomas net tuomet, kai tuo piknaudžia valstybės narės. Turime tęsti šią misiją ir gerbant, gerbti tai, kas vyko praeitėje, aiškinant, žinant, kad ne viskas dar yra išsiaiškinta, vis dėlto tai turime daryti dėl geresnios, geresnės ateities, kuomet daugiau bus pagarbos žmonių rūmų ir jų teisės bus labiau gerbiamas. Ačiū, toliau ponas Būda, pana pirmininkė, žmogaus teisės, pagrindinės laisvės, žmogaus orumo pagarba yra Demokratijos, teisinės valstybės vertybės, jos turi būti e, matomas visur. Kovas su terorizmu reiškia pagarbą žmogaus teisė, teisėms, privatumui. Europos Sąjunga turi garantuoti pagarbą toms pagrindiniams laisvėms ir taip pat turi garantuoti savo piliečių saugumą. Transatlantinių santykių stiprinimas, kovant su terorizmu, turi gauti naują formą, paskliaunant bendrais interesais ir vertybėmis. vertybėmis. Tačiau pernelyg politikuoti šią temą dėl tų slaptų sulaikymų ir CŽV dalyvavimo kai kuriuose šalise vykdant tam tikrus veiksmus gali paveikti tam tikrus procesus valstybės narėse, kuomet siekiama išsiaiškinti ir patraukti atsakomybę kaltuosius. Reikia leisti valstybėms narėms baigti savo tyrimus ir neįsitraukti į tos teisinius procesus, kurie jau yra pradėti. Ir taip laikytis nešališkumo ir teismų nepriklausomumo principo. Labai svarbu, kad Šioje prestižinėje institucijoje mes nebejotume tuo, kad reikia pirmiausia turėti tvirtus įrodymus prieš, prieš ką nors kaltinant. Labai ačiū. Ačiū vis, spontaniški pasisakymai dabar. Notis Marijas, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes smerkėme CŽV kankinimus Guantaname ir kitur, taip pat slaptų sulaikymo praktiką, dėl ko buvo masiškai pažinėjimo žmogaus teisės, vykdomi kankinimai. CŽV elgesys iš tikrųjų yra nežmoniškas. Kai žmonės buvo grobiami be jokio teismo laikomi, tai negalima, to negalima pateisinti jokių būdų. Ir netgi jeigu tai yra daroma siekiant išgauti informaciją apie teroristus, CŽV nebaudžiamumas reiškia, kad ir toliau pažinėja žmogaus teisės, dėl to ES turi griežtai pasisakyti prieš bet kokius tokius pažeidimus, kurios vykdo CŽV, reikia ištirti tai, kas vyko ES valstybės narėse e, pagal, CŽV, pagal Senato ataskaitą. Ne viena valstybė narė buvo su to susijusi. Prisiminkime, e, JAF yra mūsų e, sąjungininkė, nepaistant visų priekaištų. Saugumo pajėgos JAV nekontroliuojamas ES institucijoje. Taip, e, žvalgybos tarnybos turi e, apklausas vykdyti kaip galima žmogiškiau, tačiau jų darbą neturi trukdyti politikai su savo politiniais principais kom, iki tokio laipsnio, kuomet kyla pavojus. Teroristų žmogaus teisės negali koziruoti nekaltų piliečių teisės laisvę ir saugumą. Deja, negalima palaužti e, teroristo jį, jį glostant. Ruža Tomašič, Tekevlopas. Hvala lijepa. Mučenje i drugi oblici nečovječnog. Dėkoju. Kankinimai ir kitas nežmoniškas elgesys yra visiškai nepriimtini tardymo ir kovos su terorizmu metodai. Aš manau, kad mes čia turime nusiųsti labai aiškę žinę. Turime labai aiškiai pasmerkti visas Europos žvalgybos tarnybas ar mūsų partnerių žvalgybos tarnybas, kurie, kurios naudojasi kankinimais, kurie e, teigia, kad e, kankinimai yra veiksminga, e, veiksmingas metodas. Be to aš suprantu, kad mūsų piliečiai, kurie šiandien susiduria, patiria vis didesnę išpolių grėsmę ir mato nemažai uh, nuotraukų, sutiks tikėti, kad galima imtis tokių baisių priemonių. Mes negalime atsisakyti savo pagrindinių principų ir vertybių. Tuomet, kai mums yra, iškyla grėsmė, taip mes pasiduosime nusikaltelėms. Dėkuoju dabar komisijos narė, ponia Jūrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjau, šis klausimas patenka į valstybių narių kompetenciją, bet vis tiek komisija didžiai stebėjo situaciją ir ragino valstybės narės pagal savo kompetenciją daryti viską, kad tokia situacija ateityje niekuomet nebepasikartotų. Dėkoju. Ačiū komisijos nariai. Toliau tarybos vardu kalbės ponas ministras, pon, ponas Kunders. Gerbėjai ponai ir ponios, dėkuoju Jums už šį įdomų apsikeitimą nuomonėmis. Aš manau, kad pirmiausia mes visi sutarėme, visi be išimties kad žmogaus teisės ir teisės viršinybės principas ir kova su terorizmu yra dalykai, kurie, kuriais galima prisidengti pažydžiant žmonių teisės. Mes visi kovojame su terorizmu buvo atlikti tyrimai, paskelbtos jų ataskaitos ir jos pateikė daug informacijos apie tai, kas e, buvo daroma. Taip pat aš turiu, savo, aš turiu deklaraciją, kurioje aš tai iš, išdėstėte tarybos poziciją. E, yra parašyta, kad mes džiaugiamės, kad prezidentas Obama ėmėsi veiksmų tam, kad būtų iš, ištaisytos kad būtų padarytas galas e, gėdingai praktikai Ir e, aš suprantu, kad e, šiandien e, ponė Invelt kalbėjo apie tai, kad taryba turėtų prisimti kolektyvinę atsakomybę. Aš pasakiau, kad man yra gėda dėl to, kas įvyko. Da, aš manau, kad reikia viską ištirti. Aš manau, kad mes turime da, teisinį procesą ir taryba niekuomet nepriėmė jokio sprendimo kaip jūs e, įtarėte, e, suteikiančių mums pagrindo bendradarbiauti su JAV. Sprendimas e, po, buvo priimtas po rugsėjo 11 dienos bendradarbiauti su JAV kovojant su, turi, su turizmu. Jei sugebėsite man įrodyti, kad taryba turėtų prisimti kolektyvinę atsakomybę už šią kovą su turizmu, man tai būtų labai įdomu, nes tai būtų visiškai naujas požiūris. Aš nes, nesupratau jūsų argumentų ir jie mane nuvylė. Aš sėdėjau čia atstovaudamas tarybai ir aš pasakiau, kad mes manome, kad labai svarbu yra viską ištirti. Aš suprantu jūsų raginimus prisimti atsakomybę Aš manau, kad mes negalime pakeisti ES ir ES institucijų įgaliojimų. Gal kai kas to ir norėtų, kai kurios partijos, bet aš to negaliu. Be abejo, labai lengva yra kaltinti tary, visą tarybą, bet tai yra nesažininga, neteisinga. Ir aš uh, norėčiau, kad po šios diskusijos uh, būtų padarytos kitos išvados. Uh, kad atskaitomybė turi prisimti tiek, kas yra, kas yra padaręs nusikaltimą. Antra, atskaitomybė užtikrinti reikia aiškios teisinės sistemos. Ir tai, kad taryba nekart yra pasakius, kad tokie žmogaus teisų pažydimai yra nepriimtini ir kad mes tęsime kovą už žmogaus teisės, net ir kovodami su turizmu, ir kad mes uh, ir kad mes e, džiaugiamės e, prezidento Obamos sprendimais. Ir manau, kad mums reikia nekaltinti vieni kitus, o iš tikrųjų imtis veiksmų tam, kad mes galėtume veiksmingai kovoti su terorizmu. Dėkoju. Dėkoju. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkį.